La discussione è chiusa. Ačiū, komisarė. Diskusiją šio klausimu baigiame. Kitas klausimas yra klausimas žodžiu. Dėl struktūrinių fondų lėšų perskirstimo siekiant sėkmiau kovoti su jaunimo nedarbu ir padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms. Pirmiausia, suteikiu žodį poniai Hübner. Penkias minutės. Ačiū pirmininkė, komisarė, kolegos. Pirmiausia, dar kartą norėčiau pasakyti, kad be abejonės Europai reikia augimo ir paskutinis vadovų sustikimas pripažino tai, ką parlamentas jau užsispyręs kartuoja metų metus, kad biudžeto lėšų taupimas, taupimo paketai turi būti draugiški vartoti, vartojimui, augimui. Ir dabartiniai veiksmai, atrodo, gali e, e, panaikinti e, Europos kapitalą, žmogišką kapitalą ir jaunimo kapitalą dar labiau. Todėlgi mes esame už visas pastangas įvairiausiais ligmenimis, kad būtų galima kuo daugiau gauti iš ES paramos biudžetams. Ir šiame kontekste nustebome išgirdę iš Europos komisijos pirmininko lūpų, kad yra 83 milijardai eurų neišleistų e, lėšų, 22 milijardai e, socialinio fondio, fondo ir 60 milijardų iš sanglaudos fondo. Tai reiškia, kad e, maždaug 22 procentai skirtų lėšų programavimo laikotarpiai. Tačiau sužinojome, jog tai nėra iš tikrųjų neišleisti pinigai, o dar neišleisti pinigai. Ir atidžiau panalizavus e, šį pareiškimą mes suprantame, kad šios, šios lėšos nėra dar paskirtos, paskirtos konkretiems projektams, tačiau jau yra paskirtos prioritetams. Taip pat suprantame, kad e, lėšų projektams skirimas per konkursus yra procesas, kuris užtruks iki finansinės perspektyvos pabaigos. Todėl gali būti laukiama, tikimasi, kad dauguma valstybė narių išlaikys skirtų lišų 12 ir 13 metams. Taip pat suprantame, kad likusiai 70 socialinio fondo ir e, kitų regionio ir sanglaudos fondų lėšos yra arba išmokėtos, arba konkursai baigti, tai yra teisiniai įsipareigojimai jau yra ir projektai vyksta. Klausimas turbūt per ankstyvas, kad būtų galima visapusiškai įvertinti potencialą, kaip galima būtų perskirstyti lėšas. Mes suprantame, kad augimas ir darbo vietos nuo 2007 metų jau yra sanglaudos politikos prioritetai ir misija. Tačiau mes visiškai pritarėme, kad sanglaudos uh, politikos potencialas kurti darbo, lėšas, darbo vietas ir augimą turi būti išnaudotas iki galo. Tačiau mus, mes galvojame, kad e, potencialas perskirtyti lėšas e, valstybės narėjams ir perskaityti, perskaityti projektams per paskutinius dviejus e, perspektyvos metus, kaip tai buvo pateikta viešai nuomoniai, sukūrė tam tikras neteisingas interpretacijas visiškai be reikalo pakertant e, politikos įvaizdį ir taip jos poveikį augimui. Visos krizės metu Europos parlamentas rėmė visus pasiūlymus, kuriuos pateikė komisija, siekiant sustiprinti sanglaudos politikos e, reagavimą į krizę. Per rekordinį laiką patvirtinama pakeitimus bendrajam reglamentui, kad būtų padintos kofinansavimo normos. Artimai dirbame su komisija ir taryba, kurdami rizikos pasidalymo priemonę kad būtų galima lengviau panaudoti lėšas e, problemų turinčiose šalise. Baigdama noriu pasakyti, kad aišku žinome, kad e, panaudojimo problemos kai kuriuose šalise egzistuoja ir e, suprantame komisijos pastangas padėti šalims kaip Bulgarija, Rumunija, Graikija ir Italija nepakliūti į tas taupimo žabangas išmintingai investuojant struktūrinius fondus. Ačiū. Grazie. La parola al commissario. Labai ačiū. Toliau komisaras Anas. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes ir ponai parlamento norė, ačiū šį klausimą, į kurį atsakant galime pademonstruoti, koks didelis augimo potencialas lypi gyvenant regioninę politiką. Noriu atkreipti dėmesį į tai, kad uh, E, regioninę politiką įgyvendindami visą laiką orientavomės į ekonomikos augimą, ateityje taip ir toliau darysime. Tačiau, nepaisant to, dabartiniais laikais Europai reikia dar daugiau augimo, todėl e, turime e, priešintis kad ir nedideliam ekspertų prognozuojamam ekonomikos nuosmukį, pirmiausiai remdami mažas ir vidutinės įmonės ir antra, kai kuriuose valstybėse narėse kovodami su e, dažnai iki 50 procentų siekiančių jaunimo nedarbu. Reikia paramos ir aktyvių veiksmų abiejose sritise. Galiu tik paminėti, kad Europoje veikia 23 milijonai mažų vidutinių įmonių ir maždaug 23 milijonai bedarbių yra Europoje. Jeigu mums pavyktų e, kiekvieną mažą vidutinę įmonę priimti po vieną papildomą darbuotoją, tai išspręstume nedarbo problemą Europos Sąjungoje. Todėl e, sausio 30-osios neformalioji vadovų taryba priėmė teisingus sprendimus, atkreipdama dėmesį į tai, kad reikia per artimiausius metus daugiau pastangų skatinant mūsų įmonių konkurencingumą ir užtikrinant ekonomikos augimą Europoje, nes ilgainiui nepasieksime stabilumo be kokybiško ir kiekybiško ekonomikos augimo. Todėl valstybių ir vyriausybių vadovai e, pasiūlė E, tas struktūrinių fondų lėšas, kurių yra 22 milijardai iš socialinių fondų ir e, maždaug 60 milijardų iš sanglaudos ir kitų fondų panaudoti projektams, e, kurie yra skirti ekonomikos augimui, skatinti dar kartą peržiūrėti šių lėšų panaudojimą ir skirimą atitinkamoms programoms ir e, konkretiems tų programų kontekste įgyvendinamiems projektams. Turime dar kartą pamėginti e, geriau pasinaudoti turimomis paramos struktūromis ir komisija pasiūlė daugiau pagalbos suteikti e, pasitelkiant savo ekspertinius gebėjimus toms valstybėms narėms, kuriuose esama didžiausio jaunimo nedarbo nes turime šiuo kritiniu metu turėti galimybę pasinaudotis visomis turimomis priemonėmis, valstybėms narėms atitinkamus pasiūlymus pateikėme, pastarosius juos priėmė, todėl artimiausiais mėnesiais ir savaitėmis, pradedant jau nuo kovo pradžios, prasidės intensyvūs veiksmai, tačiau valstybės narės turės priimti sprendimus dėl savo gyvendinamų programų peržiūrimo ir pritaikymo, siekiant tikslingiau kovoti su jaunimo nedarbu ir suteikti daugiau paramos mažoms ir vidutinėms įmonėms. Todėl naudodamasis progą noriu padėkoti Europos parlamentui už pareikštą paramą, taikyti šias papildomas priemonės naudingas mažoms rytims įmonėms ir e, padidinant ES e, dalį įgyvendinant bendrus projektus, siekiant įgyvendinti arba užbaigti jau pradėtus įgyvendinti e, projektus šiuose sritise esame tam visiškai pasirengę, e, tačiau, e, kaip minėjau, komisija yra pasirengusi peržiūrėti ir atitinkamai pritaikyti e, jau dabar patvirtintas programas, tačiau valstybės norės turi pareikšti atitinkamą norą, o aš jau noriu padėkoti Jums iš anksto už bendradarbiavimą skatinant teikti daugiau paramos mažoms ir tiems įmonėms ir kovojant su jaunimo nedarbu. Ačiū dabar kalbės politinių frakcijų atstovai. Pradėsime nuo Europos liaudės partijos e, frakcijos ponai Fanistelroj steikiamas žodis. Pane pirmininkė, komisijos nariai, gerbėjai kolegoj, kolegos. <clears throat> Šiandien mes kalbame apie tai, kad mums reikia daugiau aiškumo. Pone Hubner kalbėjo apie šio klausimą esmę. Mes norime, kad e, mums aiškiai būtų pasakyta, kaip Europos komisija ketina skirti 42 milijardus eurų tam, kad būtų sukurtas skatinamosios priemonės. Jūs kalbėjote apie tai, kad mes e, dirbsime ir bendradabiausime kaip partneriai, kad jūs taip pat dirbsite ir su uh, verslininkais, su akademikais ir su regioninėmis organizacijomis. Ir kad e, vienas euras skirtas e, programoms virs keturiais eurais dėl programavimo. Mes kalbame apie 2012-2013 metus. Bet jūsgi suprantate, kad negalima tiesiog e, dabar pradėti kaitalioti e, jų nustatytus, e, nustatytas sąlygas. Programos jau yra sudarytos. Taigi, kaip jūs ketinate skirti šias lėšas visiems dalykams, apie kuriuos jūs kalbėjote? Ar tai yra tiesiog buhalterinės apskaitos klausimas, ar jūs ketinate nagrinėti situaciją atskiriuose valstybės narėse - Vokietijoje, Prancūzijoje, Niderlanduose ir kitose šalyse. Nemažai projektų yra gyvendinama. Jų skaičius yra didelis, įspūdingas, o aš asmeniškai norėčiau sužinoti, kiek realiai jūs turite manevro laisvės. Dėkoju, toliau socialdemokratų progresyvio alijanso vardu, ponas, ponia Krell. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos narė, norėčiau e, trumpai pristatyti tris šio klausimo, kurie atsakoma žodžiu aspektus. Labai palankiai vertinu komisijos pastangas kovoti su jaunimo nedarbu, e, suteikiant e, šiam klausimui tiek daug politinės reikšmės mums yra tai labai svarbu užtikrinti, kad jaunimas turėtų darbą. Taip pat teigiamai vertinu komisijos įžvalgą, kad ekonomikos krizės laikotarpiu reikia ne tik taupyti, tačiau taip pat ir būtina vykdyti investicijas ir pirmiausiai investuoti į mažas ir vidutinės įmonės, nes juose yra sukūrima daugiausia darbo vietų, tai labai svarbu ekonomikos vystimuisi. Trečias aspektas, labai atvirai noriu paklausti, žiniasklaidoje apie tai kalbama, kad ponas Barosas sudaro tokį įspūdį, kad jis gali iš kažkur paimti 32 milijardus eurų e, likti leisdama suprasti, kad sanglaudos e, politika nieko gero neduos, tiksliau 82 milijardai eurų, apie kuriuos buvo kalbama, sudaro maždaug e, ketvirtadalį visos sanglaudos politikos biudžeto iki 2030 metų, kiek žinau, šie pinigai šios lėšos jau yra priskirtos atskiroms programoms. Tai kaip jūs ketinate organizuoti dabar visą veiklą, kad regionai pakeistų savo planus ir suteikti, atsisakytų jiems skirtų lėšų kitų regionų ir valstybių naudai, kuriuose esama didesnio jaunimo nedarbo. Gavau daug paklausimų iš vairių regionų, jie klausė, ar bus atimamos iš jų lėšos, sanglaudos politika. Uh, yra viena pastebimiausių ir suvokiamiausių ES piliečiams. Ja įgyvendiname, stipriname pasitikėjimą ES ir e, tie pareiškimai, kad e, esama nepanaudotų lėšų, sudaro įspūdį, jog iki šiol ši politika buvo vykdoma nepakankamai gerai. Tokiais pasireiškimais švaistydamėsi e, sėsime tik tai nepasitikėjimą ir nestiprinsime mm, e, to pasitikėjimo, kurio, e, kurį turime dabar. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad tarybos narės nevykdo mokėjimų taip, kaip siūlo ir numato e, komisija. Baigiame įsigyventi projektams, pavyzdžiui, šiais metais reikia 15 milijardų eurų, tačiau e, esama tik tai 5 milijardų, tai nesuprantu, kaip galima sudaryti įspūdį, kad valstybės narės yra pasirengusios mokėti papildomus pinigus sanglaudos politikai arba juos skirti. Manau, kad čia turime elgtis labai apdairiai kad galėtume vykdyti tinkamą politiką, teikti paramą valstybėms kenčiančioms nuo e, didelio jaunimo nedarbo, tačiau šiais sunkiais laikais neturėtume dar labiau skatinti žmonių nepasitikėjimo institucijomis. Ačiū Alde frakcijos vardu kalbės Manesku. Pone, dvi minutės. Dėkuoju, Europos komisijos pasiūlymas skirti nepanaudotas struktūrinių fondų lėšas tam, kad būtų kovama su e, jaunimo nedarbu ir kad būtų padėta mažoms vidutinėms įmonėms, yra labai aktualus. Mes suprantame, kad mums reikia daugiau nu, darbo vietų, mums reikia skatinti augimą, o tam pirmiausia reikia remti mažas ir vidutinės įmonės. Uh, Valstybės narės, kurios nesugeba tinkamai įsisavinti skirtų lėšų, turi jas perskirstyti atsižvelgdamus į savo prioritetus. Jūs visiškai teisingai pasakėte, kad tai be abejo nėra kovai su krize skirta priemonė. Mano šalies vyriausybė, kuri beje, ko gero, kuria prašiausiai sekasi įsisavinti struktūrinių fondų lė, lėšas, rodo, jog ji ne visuomet sugeba tinkamai panaudoti e, lėšas. Taigi lėšų įsisavinimas priklauso nuo nacionalinių vyriausybių. Jos turėtų sukurti e, tokią sistemą, kuri leistų joms tinkamai pritaikyti šias lėšas ir pasiekti reikiamą rezultatą. Aš manau, kad mums reikia aiškių atsakymų į pateiktus klausimus, bet to reikėtų, kad komisija kai ką mums paaiškintų. Uh, Pavyzdžiui, paaiškinkite mums, kaip Europos komisija ketina remti nacionalinės vyriausybės, kurios netaiko e, tinkamų kovos su krize priemonių ir kaip galim bus įtikinti šias vyriausybės tinkamai panaudoti e, joms skiriamas lėšas. Tai yra tam, kad šios lėšas, e, kaip galima būtų užtikrinti, kad jos naudoja šias lėšas tam, kad būtų kuriamas, e, kuriamas darbo vietos jaunimui ir kad būtų skatinama, būtų padedama mažoms vidutinėms įmonėms. Nedarbas jaunimo tarp yra didžiulis ir jūs komisijos nariai turėtumėte tai žinoti. Ir Būtų labai gaila, jei Rumunijos skirtos lėšos būtų perskirstytos ir skirtos kuriom toms šalims. Grazie per il gruppo verde, l'onorevole. Dėkuoju toliau žaliųjų frakcijos vardu. Kalbės e, Elizabeth Schroeter. Ačiū, pan pirmininkė, palankiai vertinu tarybos sprendimą atsižvelgti į parlamento pasiūlymus ir imtis veiksmų kovojant mažinant jaunimo nedarbą pono Baroso pasiūlytos arba cituotos garantijos jaunimui yra pateiktos žaliųjų e, parengtame savo iniciatyvos pranešime. Turime daugiausiai dėmesio skirti e, pažeidžiamiausiam jaunimo grupėms. Tam reikia įgyvendinti necentralizuotas akcijas, Europos struktūrinių fondų lėšos turi būti panaudojamos tose e, sritise, kurios e, būtų e, nustatomos vietoje. Ta norime pasakyti ponui Barosu. Taip pat taryba, remdamasi prieš du metus didelė balsų daugumą patvirtintame žaliųjų savo iniciatyvos pranešime skatinti žalėją ekonomiką. Todėl raginame ir reikalavome perprogramuoti struktūrinių fondų lėšų panaudojimą, daugiau dėmesio skiriant ekologiniai ekonomikai, ypač mažų ir vidutinių įmonių. Veiklai tokia parama būtų labai svarbi, nes tai būtų skatinamas jų konkurencingumas, pinigai nebūtų švaistomi nes tokiu būdu būtų įgyvendinami tvarūs projektai, iš kurių naudos gautų ir e, ateities kartos. Ačiū. Pono Samardžiai, Gue Engel frakcijos vardu. Pone pirmininkė, komisijos nariai ar normalu, kad komisija kartu su valstybėmis narėmis priima sprendimus dėl lėšų perskirstimo, o parlamentas prieš pastatomas prieš baigtinį faktą. Teigiama, kad 90 e, milijardų struktūrinių fondų lėšų nebus panaudotas iki 2013 metų. Aš noriu aiškiai paklausti, kaip yra įmanoma užtikrinti e, E, užtikrinti teikti, kad šios lėšos nebus panaudotos iki programavimo laikotarpio pabaigos. Jeigu siekiame, kad ne vienas e, regionas nenukentėtų nuo numatomo lėšų perskirstimo. Kitas klausimas, ar perskirstimo e, priežastys neslypi kur nors kitur. E, ir ar <clears throat> tai nėra dabar vykdomos visoje ES taupimo politikos pasiekmes siekiant sumažinti krizės poveikį. Manau, būtų buvę daug teisingiau mobilizuoti naujus išteklius tam, kad būtų finansuojami uh, tikri projektai, kuriais būtų skatinamas ekonomikos augimas ir kūriamas naujas darbo vietas. Čia pirmiausiai turiu omenyje finansinių sandorių mokestį, kurio reikalaujama jau ilgą laiką ir kuris vis dar nėra galtinai patvirtintas. Ačiū, dabar e, kalbės kiti kalbėtojai. Pirmasis bus ponas Celeris, dvi minutės kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nariai, gerbiami kolegės ir kolegos. Mane stebina, kad visą laiką turime priminti, e, ką reiškia struktūrinių e, fondų ir sąnglaudos politika. Tai vienas iš svarbiausių ES politikos sričių, kurios turėtų e, būti naudingos skatinti ekonominį socialinę sąnglaudą Europos Sąjungoje, taip pat skatinti atsilikusių regionų ekonomikos augimą ir užimtumą šios politikos sėkmė pasitvirtino ypatingai krizės metu. E, įvairiose regionuose, e, tačiau trūksta šių struktūrinių fondų lėšų, kita vertus įgyvendinant atitinkamas operacinės programas, ne visos struktūrinių ir sąjungos fondų lėšos yra tinkamai panaudojamos. ES valstybės narės ir regionai įgyvendinant šios projektus turi E, dirbti kartu ir kurti atitinkamą europinę pridėtinę vertę. Šios politikos sėkmė priklauso nuo programų patikimumo ir nuo skiriamų jų įgyvendinimui lėšų. Todėl aš e, e, visą laiką stebiu pastangas tiek iš valstybių narių, tiek iš komisijos pusės pasinaudoti struktūrinių fondų lėšomis kaip tam tikrą taupomąją knygelę tai e, neatitinka struktūrinių fondų politikos e, paskirties ir nepadės e, mums tokie veiksmai padėti užsibrėžti, siekti užsibrėžtų tikslų. Žinoma, svarbus tikslas yra maž, mažinti nedarbą ir remti smulkų verslą, tačiau šį tikslą sugebėsime pasiekti tik tai toliau vadovaudamėsi partnerystės principais bendradarbiaujant ES valstybių narių ir e, regionų struktūroms, nes tik patys regionai geriausiai žino savo poreikius. E, Sturų fondų ir sąjungos politika yra ta solidarumo grandis, kuria užtikrinamas solidarumas visoje ES, todėl e, siekiant trumpalaikės politinės naudos neturėtume atsisakyti e, šio svarbaus tikslo ir principo. Pirmininkė, ačiū, dabar pusantros minutės kalbės ir įgojant Peres. Ačiū pirmininkė. Komisarė kolegos, be jaunimo nėra ateities, mes esame tikri, esant dideliam jaunimoje darbui, e, situacija nėra tvari. Atliekant e, darbo rinkos reformas, kaip mano šalyje, kurios e, dar blogina darbo vietų situaciją, tikrovė yra tokia, kad jaunimo nedarbas gali dar padidėti. Ir taip Ispanijoje jaunimo nedarbas daro 49 procentus Daugelis jų yra išsilavinę jauni žmonės ir jie jau pavargę laukti sprendimų. Nepakanka priemonių, kurios padėtų jaunimui pradėti savo verslą. Todėl reikia pasirūpinti jų mokymų, kad žmonės galėtų patekti į darbo rinką lengviau. Jeigu turėtume daugiau tinkamo mokymo, daugiau švietimo, Tai galėtų padėti stimuliuoti jų veiklą, inovacijas, skleisti verslumo dvasę. Gal komisija galėtų mums pasakyti, kaip šie fondai bus panaudoti? Būtent, pavyzdžiui, kaip Ispanijai skirtos lėšos e, bus panaudotos. Kokia dalis tų 82 milijardų eurų bus E, panaudota Ispanijoje. Kaip įtrauksite regioninės vietos valdžios institucijas, socialinius partnerius. Norėčiau, kad komisija imtųsi greitų sprendimų, nes neturime laiko visiškai. Ačiū vieną minutę Michailui Torerui. Pirmininkė, komisijos nariai, mėly kolegos, liberalų iniciatyva buvo atkreiptas dėmesys į e, nepakankamą sąjungos fondų lėšų panaudojimą valstybėse narėse. Mes atkreipėme dėmesį į to priežastis, dabar būtina komisijai imtis atitinkamų veiksmų, palaikome komisijos pastangas probleminėse šalyse - Graikijoje, Rumunijoje, Bulgarijoje, Pietų Italijoje - būtų imamasi veiksmų perskirstant, e, perkeliant lėšas projektams skirtiems paremti smulkiam verslui, kovoti su jaunimo nedarbu. Reikia taip pat e, kurti e, šių problemų sprendimo pajėgumus Pavyzdžiui, Graikija piliečiams yra viskai aišku, kad realioji ekonomika veikia netinkamai ir kad vyriausybės priimami sprendimai nėra įgyvendinami. Mes puikiai turime suprasti, kad neįjungus pavaros galime e, spausti automobilio akceleratorių, kiek norime, jis vis tiek nejudės į priekį. Taigi turime imtis veiksmų, skatinti realią ekonomiką. Ir e, gerinti konkurencingumą ir e, išrauti problemą su šaknimis. Pone Miranda, vieną minutę kalbės. Komisarė, šiuo metu Europa turi geriausiai išsilavinusią jaunimo kartą. Ji yra geriausiai parengta. Tačiau jie šitą kartą patiria didžiausią nedarbą ir pra, naudo, dirba prašiausią darbą. Taigi mes netinkamai dirbame, atrodo. Jeigu pažvelgsime į jaunimo nedarbo indeksus, tai pamatysime, kad pagal jį galima būtų spręsti apie e, ekonomikos efektyvumą ateityje. nieko gero negalima pasakyti apie sistemą, jeigu 25 metų žmonės neturintis e, turi būti priversti be darbo. Tokiam jaunimui reikia užtikrinti darbą su geru atlyginimu, o ne vykdyti antisocialinės darbo reformas. Nedarbas, prasti darbai, emigracija. Štai kas yra jaunimo, iš ko jaunimas gali rinktis. Dabar darbo rinkos reformos daugeliu atveju yra susijusios tiesiog, susijusios tiesiog su taupimu ir daugelis įmonių privestos užsidaryti. Ačiū, turiu, pane Ernst. Ponas ir ponai, vis tiek esu šiek tiek nustebusi, išklausus pono Baroso ir e, jo kolegų e, ir tarybos narių e, pastangų stiprinti taupimo politiką, mes e, pagaliau atradome, kad e, faktą, kad turime bedarbių. Ir dar kalbama apie papildomas lėšas, e, kuriomis naudojantis būtų galima gyveninti įvairius projektus. Noriu paklausti, kokie piniginiai ar kokie kišeniai jūs rasite tuos 82 milijardus eurų, nes tos lėšos jau seniausiai yra paskirstytos. Mes tikrai neturėtume apgaudinėti vieni kitų ir nekalbėti uh, apie tai, kad visi turi pakankamai uh, lėšų. Uh, Kokiu patarimu galėtumėte pateikti Airijos vyriausybei, kuri pasinaudoja visomis gaunamomis lėšomis, tačiau nepaisant to e, neįsprendė jaunimo nedarbo problemos. Mums kovojant su šia problema reikia realių lėšų, reikia pripažinti esamas problemas, tačiau taip pat reikia ir kitų dalykų e, tinkamų atleidimų iš darbo sąlygų, tinkamo darbo sąlygų sukūrimo. Taip pat galiu pasakyti, ko mums nereikia. Mums per būsimai e, būsimai finansavimo laikotarpį nereikia atitinkamų makroekonomikos sąlygų nustatymo taisyklių, nes jau dabar matome, ką jos galėtų reikšti. Grazie. La parola all'onorevole. Dėkuoju. Dabar žodį sutikimės ponė Lukačevskai. Dviems minutėms. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Dabartinėmis ekonominėmis aplinkybėmis daug e, jaunimo neturi darbo ir todėl mes turime kažką veikti. Ir džiaugiuosi, kad Europos komisija, ponui Baroso, nusprendė perprogramuoti struktūrinių fondų lėšas ir jas, jas skiriant e, mažoms vidutinėms įmonėms bei e, padedant kurti, pagalbą kurti darbo vietas skirtas jaunimui. Visa ši pagalba turėtų būti teikiama kuo skubiau. Komisijos pirmininkas paminėjo 82 milijardus. Ar iš tikrųjų šios lėšos e, gali būti skirtos visiems minėsiams darbams? Ir ar valstybės narės sutiktų tam, kad su tuo, kad būtų perprogramuojamos struktūrinių fondų lėšų? Tai būtų labai svarbu, nes e, jaunimo nedarbo vidurkis Europoje sudaro 20 procentų. Tik labai svarbu ne vien yra skirti lėšas, bet ir užtikrinti, kad jos tinkamai būtų naudojamos. Europos Sąjunga turėtų skirti ir lėšų mokymui, profesiniam rengimui. Ir tai turėtų būti kokybiškas mokymas, kuris paruoštų tokius specialistus, kurių reikia rinkai. Anustatesnių duomenų tik tai 3 procentai mažų ir vidutinių įmonių aktyviai veikia naujovių kūrimo srityje. Tačiau dauguma jų nenori kreiptis į variausias įstaigas prašydamos e, pagalbos iš ES dėl to, kad procedūros yra pernelik ilgos ir sudėtingos. Mažos vidutinės e, įmonės yra vaidina svarbu vaidmenį, kovojant su nedarbu ir užtikrinti ekonominį augimą, todėl turime joms padėti. Norėčiau pasakyti komisijos nariui, kad šios pagalbos laukia tūkstančiai žmonių visoje Europos Sąjungoje. Aš norėčiau jūsų paklausti, kaip konkrečiai jūs įsivaizduojate galima pagalbą ir paramą mažoms vidutinėms įmonėms ir kaip jūs įsivaizduojate šios lėšos e, galės padėti kurti darbo vietas skirtas jaunimui. Dėkuoju. Dėkuoju. Toliau kalbės Pone Ulskov. Pone pirmininkė, sunkiausios ekonomikos krizės pasiekmes yra susijusios su jaunimo nedarbu iki 50 procentų. Kai kuriuose valstybėse siekia jaunimo nedarbas, kaip šiandien girdėjome. Dar iki 2009 Europos parlamento rinkimų rinkimų kampanijoje ponas Baroso žadėjo teikti didžiausią prioritetą kovai su jaunimo nedarbu. Iki šiol mažai konkrečių veiksmų matėme, lūkesčiai ir poreikiai yra labai dideli, todėl reikia imtis konkrečių veiksmų. Negalime palikti jaunosios kartos likimo valiai ant stalo padėta beveik 100 milijardų eurų, būtų fantastiška, jeigu šias lėšas būtų galima panaudoti. E, lėšos skiriamos pavėluotai, tačiau vis tiek reikia teigiamai šią aplinkybę vertinti. Klausimas yra, kodėl šias lėšas reikia paimti iš struktūrinių fondų. Todėl, kad e, struktūrinių fondų e, lėšos yra paimamos lengviausiai, nes yra žemiausioje hierarchijos pakopoje, kalbant apie ES biudžetą. Manau, kad esame ir kitų galimybių arba būdų rasti šių lėšų, ne vien tik panaudojant struktūrinius fondus. Taip pat kiek klausimas, kiek ilgai užtruks atinkamų priemonių gyvenimas, nes Europos jaunimas yra nusivylęs. Ačiū, dabar žodis suteikimas ponui Kriso Gėlos. esama mm, tam tikro prieštaravimo, kalbam apie socialinę sąnglaudą ir kartu vykdome e, politiką komisijos rankomis, dėl kurios auga nedarbas ir bankrutuoja mažas vietinės įmonės, ypač Graikijoje. Žinote, kad Graikijoje jaunimo nedarbas siekia 48 procentus ir iš viso 20,9 procentai gyventojų neturi darbo Graikijoje paskelbus naująjį memorandumą, e, jauni žmonės, jaunesni nei 25 metų amžiaus turi sustaikyti su mažesniais atlyginimais negi iki 32 procentų ir turi išgyventi iš 450 procentų atlyginimo dirbdami 8 valandas per dieną. Tai reiškia, kad daug jaunimo emigruos. Ar e, ta socialinės anglos politika, kuri dabar įgyvendinama, ar ji turi ką nors bendro su priemonėmis, kurias dabar numato gyvendinti Graikijos vyriausybė, ar esama kokiu nors lėšų kurios nebuvo panaudotas ir kurias būtų galima skirti darbo vietoms kurti Graikijoje ir skatinti mažas vietinės įmonės. Reikia naujų papildomų lėšų. Aš siūlyčiau uh, peržiūrėti politinius sprendimus, kovoti su krizės pasiekmėmis ir susijęti šios sprendimus su kitomis e, sritimis, pavyzdžiui, ekologinė, žalia ekonomika, bei taip pat nepamiršti socialinės sanglaudos klausimų. Ačiū, ponė Matijas, sakykim, žodis vieną minutę kalbėti. E Dėkuoju, pirmininkė. Komisija ir nacionalinės vyriausybės dabar nori perprogramuoti struktūrinių fondų lėšas tam, kad būtų kūriama daugiau darbo vietų. Aš norėčiau Jums priminti, kad praeito metų pabaigoje Europos komisija nusprendė nebeskirti struktūrinių fondų lėšų toms šalims, kurios nebe e, siekia biudžeto deficito mažinimo tikslo. Bet juk turime suprasti, kad arba visus šios grasinimus reikia įgyvendinti, arba reikės nubausti, kitaip nubausti valstybės narės. Komisijos narė. Struktūrinės pagalbos nutraukimas tuo atveju, jei valstybė narė nesugeba sumažinti biudžeto deficito. Ar, tai, ar ši nuostata vis dar tebe galioja? Nes tuomet, jei ne, jei šios nuostatos būtų atsisakyti, tuomet Airija, Graikija ir Portugalija galėtų gauti e, žadėtą e, pagalbą. Tai būtų labai gerai, nes mes jau labai esame pavargę nuo e, pažadų, tuščių pažadų. Obrigado, senhora Presidente, senhor Comissário. Ponas Teiksiera. Ačiū, ponė pirmininkė. Anot Eurostato, Europoje yra maždaug 23 milijonai bedarbių. Daugiausia tai yra jaunimas, nes jauniems žmonėms labai sunku yra surasti savo vietą darbo rinkoje. JAV, pavyzdžiui, nedarbo rodiklis jaunimo tarpė tesudaro tai tik 17 procentų, Japonijoje kiek daugiau nei 9. Europoje tačiau šis rodiklis yra kur kas didesnis ir siekia 20 procentų. Todėl mes turime kovoti su šia problema. Iš žadėtų 82 milijardų tik tai 3 milijardai gali būti e, skirti Portugalijai. Tik tai tiek lėšų netinkamai nėra neįsisavinta iki, e, iki šiol Portugalijoje. Mes turime paremti mažas vidinės įmonės, padėti joms aktyviau kurti naujoves. Ir turime taip pat paremti mūsų turizmo pramonį bei jaunimą. Visų šių lėšų mums reikės tam, kad mes padėtume mažoms vidinėms įmonėms dirbti, aukti ir samdyti jaunus žmonės. Aš norėčiau jūsų paklausti, kokias konkrečias priemonės Europos komisija parekomenduotų valstybėms narėms. Valstybėms narėms labai reikės jūsų patarimų, jūsų rekomendacijų. Portugalė nori e, nustoti taupyti ir pradėti aukti ir plėsti savo ūkį. Taigi padėkite mums. Dėkuoju, toliau ponas Tirolien. Monsieur le commissaire, cette initiative. Pone pirmininkė, komisijos nary, mes turėsime daugiau dėmesio skirti švietimui ir mokymui. Turėtume kurti darbo vietas jaunimui ir turėtume taip pat prisidėti prie tvaresnės ateities. Mums reikia pagalvoti apie tai, kaip yra naudojami ES fondai. Jei Europa nesugebė surasti būdų augimui skatinti, jei mes visi kenksime, kentėsime toliau nuo steriliško taupimo, tuomet niekuomet mažas įmonės negalės aukti ir niekuomet jaunimas nesugebės surasti darbo. Jaunimo užimtumas turėtų būti mūsų prioritetas. Kaip komisijos nariai jūs galėtume paaiškinti tai, kad yra pasiūlyta sumažinti kai kurios fondus, kai kurios, fondus, kai kurios lėšas per pus. Jūs kalbėjote apie tai, kad jūs norite, kad būtų kūriamas darbo vietos, tačiau panašu, kad jūs kaip tik baudžiate tuos, kurie, kuriems sekėsi sunkiausia. Tai kurgi yra teisingumas? Ir būtent dėl to, kad nematom šių teisingų, mes negalime pritarti šiems pasiūlymams. Merci, madame la prezidente. Panas Kadek, pusantros minutės. Dėkuoju, panė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad, kad yra puiku, kad mes dirbame čia, Strasbūrė. Kiekvieną kartą apie tai kalbu. Komisijos nariai, pono Paroso pasiūlymas parodo, kad mums reikia investicijoms skirtos priemonės ir būtina pasakyti, kad tai bus labai naudinga mūsų visuomeniai. 82 milijo, milijardai eurų, kurie nebuvo panaudoti laikotarpio nuo 2007-2013 metų, galėtų būti panaudoti dabar tam, kad būtų skatinamas augimas, kad būtų padėta mažoms vidinėms įmonėms ir kad būtų kūriamos darbo vietos. Komisijos e, narybų. Ponas Baroso kalbėjo ne apie programavimą, bet apie tai, kad reikėtų šias lėšas tiesiog perskirstyti. Tačiau man kila klausimas, ar iš tikrųjų tai šie veiksmai bus naudingi, ar jie nesukels visiškai, visiško chaoso. Jaunimo užimtumas ir uh, mažos įmonės turėtų be abejo ir likti mūsų prioritetų ir, kit, ir per kitą programavimo laikotarpį. Buvo uh, kalbėta apie tai, kad uh, ponas Sar Sarkozy pasiūlė uh, finansinių operacijų mokestį įvesti pirmiausia Prancūzijoje. Ką Jūs apie tai manote? Mulțumesc mult, doamnă președinte. Europa nu va depăși criza actuală. Pažėsku, ponė pirmininkė, Europos Sąjunga neįveiks e, dabartinės krizės, jeigu ne parems jaunimo, kurdama darbo vietas ir teikdama paramą smulkiam verslui. Ar reikia taip pat reformuoti pensijų e, sistemą senstančią Europos <clears throat> Sąjungoje. <clears throat> Rumunijoje daugiau nei 100 tūkstančių jaunesnių nei 30 metų amžiaus žmonių neturi darbo. Jiems yra labai sudėtinga e, rasti pirmąją darbo vietą. E, per metus Rumunijos valstybė išleidžia daugiau nei milijardą eurų mokėdama šiems asmenims pašalpas, todėl turime palankiai vertinti visas paramos priemonės jaunimui ir smulkiam verslui, pavyzdžiui, teikiant paskolas, lengvatinės paskolas. Aš manau, kad reikia e, skatinti valstybės narės geriau įsisavinti ES lėšas, taip pat mažinant ir uh, valstybių narių dalį gyvenant bendrus projektus. Taip pat palankiai vertinu sprendimą 20 milijardų eurų skirti švietimo ir kvalifikacijos kelimo e, programoms. Taip pat skatinti jaunimo verslumą. Ačiū. Ačiū žodis suteikiamas. Mekeli. Conductor be is an dus launis motor roing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 tarp e, agentūrų ir jaunimo, kad jie žinotų, kad galima pasinaudoti tomis lėšomis ir gauti darbą. Jeigu tai padarysime, tai e, skirtumas bus. Ačiū. Toliau e, ponas Lavija, pusantros minutės. Pone pirmininkė, komisarė, ponios ir ponai. Europos vadovų tarybos išvados ir e, dabar vykstantis darbas Europos parlamento biudžeto komitete, kur yra analizuojamas 13 metų biudžetas, rodo, kad Europos institucijos dirba kartu nustatydamas prioritus ES politikai. Na ir aišku, kad reikia skatinti augimą, įskaitant kovą su nedarbu bei jaunimo nedarbu. Todėl aš pritariu, kad tam, kad būtų panaudoti tie 82 milijardai eurų 17-13 metų programą laikotarpiu paremti mažasias ir vidutinės įmonės. Tai yra ekonomikos stuburas, kaip rodo komisijos statistika. Mes mažos ir vidutinės įmonės sukuria 85 procentus darbo vietų. Todėl mums reikia bendrai dėti pastangas siekiant sinergijos ir bendradarbiavimo tarp nacionalinių ir ES biudžetų, siekiant panaudoti esamus išteklius ir paremti tuos prioritetus. Ypač tas programas, kurios iš tikrųjų duoda naudos įtraukiant jaun, jaunimą. Norėčiau paklausti komisijos, kokio, kokie veiksmai programos ir biudžeto eilutės be jau aiškiai remiančių mažas ir vidutinės įmonės bei naujovenės. Naujovės turėtų būti sustiprintos, kad būtų galima sumažinti jaunimo nedarbą. Ačiū. Toliau pon, ponas Nikolesku. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisijos pasiūlymas yra dosnus. Esu tikras, kad uh, komisija vadovaujasi kilniais tikslais, tačiau komisija turi užtikrinti, kad šios lėšos nebūtų švaistamos, kad būtų panaudojamos infrastruktūros projektams ir būtų skirtos remti smulkiam verslui bei jaunimui. Lėšų perskirstimas galėtų būti naudingas šiuose sritise ketinančiams investuoti valstybėms narėms, tačiau jos pačios turi turėti galimybę priimti atitinkamus sprendimus. E, reikia demonstruoti daugiau lankstumo, siekiant e, perskirstyti prioritetus valstybių narių viduje, nes pagrindinė problema yra trūkstamas lėšų kiekis iš valstybių narių ir privatos sektoriaus pusės. Ačiū uždėmesi. Žodis suteikiamas ponui Higginsui dvi minutės kalbėti. Ačiū, ponė pirminkė. Pirmiausia, noriu pagirti kolegę Hubner už tai, kad jį iškėlė šį klausimą, kuris e, yra svarbus. Ekonominė krizė nusiaubė ekonomiką ir pablogino jaunimo darbo situaciją. Statistika baisi. Jaunimas, jaunimo nedarbas sudaro mažiau kaip 10 procentų tik trijose šalise, kitose dramatiška situacija, dramatiška. Baltijos šalise, Airijoje jis sudaro 30 procentų, o Ispanija daugiau 40 procentų. Tai yra smegenų nutekėjimas, kurio negalima savo leisti. Mums reikia nuo jaunimo, mums reikia darbo jėgos kuri galėtų padėti išlaikyti visus iššūkius ir turime suteikti galimybės jaunimui. Jie yra jauni, protingi, daugelis iš jų yra išslavinę, tačiau jeigu norime juos išlaikyti savo šalyse, pavyzdžiui, mano šalyje, kur daugelis e, jaunimo jaunuolių yra e, išslavinę, turi laipsnius, išvyksta į Australiją, į Kanadą ir kitur. Ir daug kalbame apie mažas ir vidutinės įmonės. Aišku, tai svarbus komponentas. Mano šalyje jo sukuria 60 procentų darbo vietų. Tačiau jeigu mes, e, aš pritarsiu kolegai Keliai, e, nes jeigu mes kažką darome, turime daryti lankščiai. Daugelis Europos e, programų yra neveiksmingos dėl to, kad jos yra nelankščios ir susiduria su daug biurokratijos. Ačiū. Ačiū toliau, pana Kratsa, dvi minutės. Ačiū, pana pirmininkė, komisijos nariai, ponios ir ponai. Klausimas, kurį šiandien svarstome, labai svarbus, jis susijęs su svarbiausiu ES kapitalu jaunimu, kuris kenčia nuo nesaugumo, nuo nedarbo, ne tik šalyse, kurios kenčia nuo sunkios ekonominės padėties, pavyzdžiui, Graikija, taip pat ir Šiaurės šalyse jaunimas išvyksta ne tik į kitas ES valstybės, tačiau ir iš ES ribų. E, turime stiprinti smulkų verslą, tai yra geriausias būdas tinkamiausiai išnaudoti jaunimo talentą, jų turimas idėjas, tam reikia dėti daugiau pastangų. Struktūriniai e, fondai, jų lėšos galėtų tapti pagrindinė priemonė, sprendžiančias problemas Europoje, kurioje trūksta e, greito reagavimo ir solidarumo priemonių. E, maždaug 30 milijardų eurų turėtų būti perskirstyta komisijos nariai, kaip tai bus daroma, ar peržiūrint dabar įgyvendinamus planus, ar imantis kitų veiksmų. Mes puikiai žinome, kiek organizacinių trūkumų ir kliūčių gali kilti gyvendinant šios projektus. Reikia daugiau investuoti į naujas technologijas, inovacijas bei mokslinius tyrimus. Bet noriu paklausti, ar iš tiesų lėšos galės būti panaudojamos e, lankščiai, nes esama regionų, kurie susiduria su didžiulėmis su struktūrinio pobūdžio problemomis, kurias reikia spręsti nedelsiant, kiti regionai kenčia nuo gaivalinių nelaimių. Mano šalyje Graikijoje, pavyzdžiui, reikia mokėti kompensacijas e, asmenims patyrusiam žalą dėl gaivalinių nelaimių, taigi ir šios lėšas bus galima panaudoti lankščiai. Pirmininkė, labai ačiū. Užsiregistravo dešimt kolegų kalbėti pagal procedūrą, prašau žodžių, visiems šį žodį suteiksiu, tačiau prašau neviršyti kalbėjimo laiko, pradės nuo pono Mikolaško. Ačiū, pana pirmininkė, mėly kolegos pono Baroso pasiūlymas e, perkelti lėšas ES biudžeto, kad e, būtų galima jas panaudoti smulkiam verslui, skatinti kelia tam tikras abejonės ir neužtikrintumo valstybėse narėse dėl e, tokio lėšų perkelimo tikslingumo. Jau dabar kai kuriuose valstybėse narėse nuo 2007 iki 2013 metų tik e, trešdalis ES lėšų buvo įsisavintas, tačiau įsisavinimo tempai keičiasi. Ir e, dėl besikeičiančių aplinkybių valstybėse narėse sudėtingomis aplinkybėmis investicijoms skirtos lėšos paprasčiausiai yra iššvaistoma. Labai ačiū. Pone Lukaševska dabar kalbės. Słychać? O, dziękuję bardzo. Panie komisarzu, zabieram jeszcze raz. Komisarze, Antrą kartą paprašiau žodžio, nes iš tikrųjų esu suirzusi dėl to, kai kalbama apie mokymą, nes milijonai eurų išleidžiami neveiksmingai. Statistiškai atrodo viskas gerai, lėšos panaudojamos, apmokymo užsimantis žmonės yra patenkinti, jų darbuotojai turi darbo vietas, o bedarbiai, kurios reikia mokyti, yra e, raginami tam tikromis paskatomis e, mokytis, bet į darbo rinką jie negrįžta, nes mokymas yra tiesiog mokymui, o ne tam, kad žmonės įgautų būtinus įgūdžius. Mano klausimas toks, komisarė, ar galite pasakyti, ar atlikti kokią nors tyrimai, kiek kainuoja sugražinti bedarbį į darbo rinką ir kokie Europos, iš Europos šaltinių e, panaudotų lėšų proporcija į sukurtas darbo vietas. Ačiū, turiu ponia Beres. Dėkui, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Nereikėtų pamiršti, kad šis pasiūlymas pasiūlytas tuo met, kai kai e, mes kalbame apie auksinės taisyklės, viena vertus jūs turite sutartį ir antra vertus darote pareiškimus, kuriuos šiandien išgirdome. Ar jūs turite gerų minčių, minčių tam, kad galėtumėte paskatinti jaunimo užimtumą? Aš norėčiau jums pasiūlyti pasidomėti tuo, ką veikia Europos parlamentas šiuo klausimu. Mes parengėme pranešimą ir jie manau, kad jame jūs turėtumėte atrasti nemažai įdomių pasiūlymų. Kalbėdama apie struktūrinius fondus, aš galiu pasakyti, kad mūsų vis dėlto stebina e, tai, kad komisija kartais elgėsi e, nenusekliai. Viena vertus, jūs turite auksinės tai, e, taisyklės ir jūs, ir jūs norite gerai panaudoti struktūrinių fondų lėšų, kartu norite bausti kai kurias valstybės narės. Galiu iš jūsų paklausti, kaip jūs galite užtikrinti, kad ES kvepuotų dviem plaučiais. Ir dar vienas dalykas. Tas procesas, kurį pradėjo ponas Baroso, kelia nemažai klausimų. Ar ES nereikėtų uh, turėti nemažai priemonių, kurios padėtų mums kovoti su, uh, taikyti prieš ciklinės priemonės. Ir ar jūs ketinate e, pasiūlyti kokių nors konkrečių e, žingsnių tam, kad būtų iš tikrųjų padėti ES išbristi iš dabartinės krizės? Dėkuoju, toliau ponė Cikau. Grazie. Consiliul European s-a angajat ca în martie. Dėkuoju. Europos e, vadovų taryba kovo mėnesį turėtų pateikti užimtumo gairės, užimtumo skatinimo valstybės gairės. Taip turėtų, bet to tai laukiame ir priemonių, kurios turėtų e, paskatinti mūsų konkurencingumo e, augimą. Būtina be abejo iš tikrųjų padėti valstybėms narėms e, skatinti ūkio augimą ir kurti daugiau darbo vietų. Tačiau visos šios priemonės turėtų būti pritaikytos prie kiekvienos valstybės narės ypatumų. Be abejo, valstybėms narėms reikia turėti lėšų tam, kad jūs galėtų kurti darbo vietas skirtas e, užimt e, jaunimų ir kad jūs galėtų skatinti ūkio augimą, kad galėtų padėti mažoms sudėtinėms e, įmonėms. Kartu turime padėti valstybėms narėms konsoliduoti savo finansus, nes mes matome, kad be šio darbo ir toliau uh, uh, tęsis finansų krizė. Dėl to didės uh, at, socialinis atotrukis mūsų visuomenė. Ir svarbiausia, mums turėtų, kaip pagrindinis kriterijus turėtų būti užimtumo lygis, o ne darbo lygis. Ponas Ferrera, ačiū pirmininkė komisarė. Pranešimas apie struktūrinių lėšų perskirtimą yra nepakankamai aiškus. Tai yra tiesiog retorika, kuomet bandoma nuslėpti uh, vadovų tarybos išvadų prastą rezultatą. Kalbėti apie augimą toje institucijoje, kuri institucionalizavo recesinę politiką, užsipuolė darbo įstatymus, ne tik retorika, tai yra tiesiog e, vidmenystės viršūnė. Europos komisijos pirmininkas pranešė, kad 82 milijardai E, perskirstimui yra skirta visoms valstybės narių. Daugiau kaip e, pusę tos lėš, tų lėšų e, reikalaujama iš Portugalijos sumokėti kaip palūkanas tarptautiniam valiutų fondui. Ne lėšų perskirtimo reikia, o padidinti struktūrinius fondus, kad kartu dirbdami solidariai galėtume uh, dirbti ir nesiklausyti įžeidžiančios propagandos. Reikia užbaigti šį netoleruotiną procesą, kuomet tiesiog didamas nedarbas ir smaugiamas mažos ir vidutinės įmonės. Labai ačiū. Grazie, la parola all'onorevole Paška. Ačiū. Ponas Paška. Pane pirmininkė, komisijos nary, jaunimui reikia darbo, politiniai sprendimai turėtų eiti, sekti tik po to, palankiai vertinu komisijos atliekamą dabartinės padėties darbo rinkoje tyrimą atkreipiant dėmesį, kad jaunimo nedarbas smarkai, smarkiai išaugo, parama smulkiam verslui kova su nedarbu, skiriant papildomų lėšų, mūsų vertinimu yra teisinga iniciatyva. Kai kuriuose valstybėse narėse jaunimo nedarbas siekia 30 procentų, dviejose iš jų e, šiek tiek mažesnis nei 50 procentų jaunimas negavęs pakankamai išsilavinimo, po kurio laiko nustoja ieškoti darbo ir vieninteliu e, jo paimų šaltiniu lieka socialinės išmokos. Todėl teigiamai vertinu komisijos iniciatyvą remiant smulkųjį verslą, taip pat skatinti jaunimo užimtumą ir e, ieškoti lankščių sprendimų skiriant tam papildomų lėšų. Dėkuoju uždėmesi. Ačiū, žodis teigiamas poniai Matulai. Mulțumesc, doamnă președinte. Ponui tiksliau. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisijos pirmininko Baroso pasiūlymų e, siekiama išbristi iš dabartinės ekonomikos krizės aklavietės e, įgyvendinant priemonės, uh, skirtas sumažinti jaunimo nedarbą, tačiau reikia iš naujo svarstyti lėš, siūlomą lėšų perkelimą, nes pagal sutarties nuostas būtina atsižvelgti į vietos regionių struktūrų įgaliojimus. Kila klausimas, ar valstybės narės gali prarasti savo teisės į struktūrinių fondų lėšas dėl šio e, perkelimo. Finansinių priemonių perskirstimas turėtų atnešti greitus ir konkrečius rezultatus, tačiau komisija turėtų išsameu paaiškinti, kaip ketina įgyvendinti šį pasiūlymą, kalbant apie sankcijos politikos svarbiausius tikslus 82 milijardų eurų e, perkelimas turėtų prisidėti prie paramos gavėjų e, administracinių gebėjimų skatinimo ir padėtis gerinimo minėtosios rytise. Ačiū. Alvis. Ačiū, Baroso pasiūlymas perkelti nepanaudotų struktūrinių fondų lėšas siekiant paremti smulkų verslą ir kurti darbo vietas, ypač jaunimui, vertintinas palankiai, ypatingai tose valstybėse, kurios patiria ekonomikos nuosmokį, pavyzdžiui, Portugalija tačiau susidurėme su didžiulėmis problemomis finansuodami įvairius ekonomikos projektus, smulkusis verslas, tokiuose regionuose kaip Azorai sunkiai gauna paskolas, nepaisant to struktūrinių fondų lėšos yra panaudojamos pakankamai veiksmingai, tačiau dėl bendro ekonomikos nuosmukio realios galimybės skatinti smulkų verslą yra ribotos. Mūsų jaunimas e, ir turi e, geriausią kvalifikaciją per daugelį e, metų, todėl turime suteikti galimybę jaunimui prisidėti prie ekonomikos gaivinimo. Noriu paklausti, kaip praktiškai bus skirstamos šios lėšos ir kaip jis gali būti naudingas regionos. Pirmikė, ačiū. Šios teikimas poniai Regner. Ačiū, ponė pirmininkė. Labas vakaras, ponė komisarė. Atsižvelgiant į e, radikalias taupimo priemonės šios iniciatyvos paremti smulkiam verslui ir kovoti su jaunimo nedarbu. Ir e, reiškia šviesą tunelio gale. Aš esu iš Austrijos kaip ir jūs. E, Austrijos atstovas Pons Hameris pristatė kovos su jaunimo nedarbu iniciatyvą vadovų taryboje Austrijoje dėl dualinės švietimo sistemos jaunimo nedarbas yra pakankamai žemas, tačiau e, taip pat vadovaujamasi principu, kad būtina užtikrinti jaunimo švietimo ir įsidarbinimo galimybės. ES galėtų išsikelti panašius tikslus, ji tą ir daro iki 2013 metų, numatydama skirti 10 milijardų e, lėšų, nepanaudotų struktūrinių fondų e, lėšų e, jaunimo darbo vietoms kurti, taip pat sumažinti valstybių narių, valstybių narių dalį bendrai finansuojamose projektuose 10 procentų, tačiau reikia pinigus ir šias lėšas leisti atsargiai, kad jos nebūtų iš vieno keuro maišo pilamos į kitą. Ponas Prendelgast. Thank you. Ačiū, bet kurie pareiškimai tarybos e, susirinkime ir buvo pristatyta veiksmų komandų e, koncepcija, siekiant palengventi jaunimo nedarbą. E, jos bus sukurtos aštuoniuose blogiausios valstybės narėse, išskaitant Airiją, siekiant išanalizuoti, kaip panaudojamos lėšos, siekiant jas perskirstyti į tokius projektus, kurie palengvintų jaunimo nedarbą. Ir vietoj to, kad būtų iš vienų lėšų projektų perkeliamos lėšos kitur, reikia naujų lėšų, reikia papildomų priemonių, konkrečių priemonių. E, tik keisti valdymo struktūrą, kad būtų pagal, pa, pagerinti jaunimo nedarbo situaciją ir kad kita e, ta karta neturėtų mokėti už šią krazą. Grazie, la discussione si è conclusa. Prego, komisarė. Ačiū. Diskusija baigta dabar, žodis komisijos nariui Hanui. Ačiū, pane pirmininkė. Diskusijos metu paaiškėjo, kad parlamentas puikiai susipažinęs su tuo, kaip yra panaudojamos struktūrinių fondų e, lėšos. Man malonu tai konstatuoti diskusijos eigoje taip pat e, išaiškėjo, kad struktūriniai fondai yra labai plataus masto ir e, tuo pačiu vienas iš veiksmingiausių arba pats veiksmingiausias instrumentas ir priemonė siekiant įgyveninti ES tikslus. Mišės pirmininkas Baroso pateikė labai energingą pasiūlymą siekiant e, imtis svarbių veiksmų, sprendžiant jaunimo nedarbo problemą tiek komisijos pirmininkui Baroso, tiek kitiems visiškai aišku, kokiu taisykliu turi būti laikomasi panaudojant struktūrinio fondo lėšus. Tačiau svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad e, šiuo metu maždaug ne e, nėra e, priskirti 82 milijardai eurų tiesiogiai konkretiems projektams, todėl visiškai e, pagrysta yra kelti klausimą, ar nevertėtų dar e, paieškoti ir rasti galimybių, kaip uh, tas lėšas, e, nepaisant to, kad jos jau buvo priskirtas atskiriams regionams, perkirs, perskirstyti jų viduje tam, kad būtų galima jas panaudoti konkretiems projektams įgyveninti, kurie būtų naudingi smulkiam verslui ir e, jaunimo darbo vietų kūrimui 2006 metais, e, atsižvelgiant visiškai kitokią ekonominę padėtį e, buvo e, priimti atitinkami sprendimai paskirstyti struktūrinių fondų lėšas, todėl dabar atsižvelgiant į dabartinę padėtį ir aplinkybės e, visiškai pagrystas yra klausimas, ar nereiktų tas lėšas perskirstyti ir peržiūrėti jų skirimą, todėl vasario pabaigoje aštuoniose valstybėse, kurios kenčia labiausiai nuo jaunimo nedarbo, bus įmamasi veiksmų, kalbamasi su atsakingais tų valstybių narių asmenimis, aptariant, ką reikėtų padaryti. Kovo pradžioje e, komisija pirmą kartą pateiks ataskaitą žodžiu apie e, sukauptą informaciją, tačiau mano kolega Andoras atliko e, plataus masto iš ankstinį darbą, e, bandydamas išsiaiškinti, kokiuose sritise esame daugiausiai galimybių kovoti su e, jaunimo nedarbu, yra parengti pirminiai pasiūlymai ir kalbantis su valstybių narių atstovais ir atsižvelgiant į padėtį jose, e, šie pasiūlymai bus pradėti įgyveninti tiek valstybėse narėse, tiek jų regionuose arba atskirose regionų dalise siekiant e, pagerinti padėtį. Čia būtų garbinga pripažinti, kad per vieną dieną nesugebėsime pakeisti arba sušvelninti padėties, tačiau turime aiškiai suvokti savo tikslus. Dabar puikiai suprantame, kad atėjo metas veikti, imtis iniciatyvų. Vai tikiuosi, kad e, visi žengsime šią linkmę. Ta jaučiau per diskusijas ir tikiuosi, kad artimiausių metų E, galėsime konstatuoti e, tam tikrą sėkmę arba pažangą kovos jaunimo nedarbo srityje Europoje. Pirmininkė, ačiū. Komisijos nariui diskusijos baigtas. Kitas darbo tvarkės klausimas.